norą e, bendradarbiauti su taryba ir Europos parlamentu, tuo pat metu gerbent kiekvienos iš tų institucijų kompetencijas. Dėkoju, poniai komisijos nariai. Šiuo diskusiją baigiame. Balsavimas dėl šio klausimo bus trečiadienį vidurdienį. Kitas posėdis rytoj. E, nuo 9 iki 1 ir nuo 3 val. po pietų iki vidurnakčio. E, darbo tvarkė yra paskelbta interneto puslapyje viso labo.